Aplink ketvirtąją dalį aš noriu pasakyti, kad pagal tuos pataisimus, kad nebuvo pasiūlymų keisti tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti vakar 17 val. 30 minučių, todėl laikysime, kad tie pakeitimai, kurie buvo vakar pasiūlyti, yra priimti. Jie pateikė pasiūlymą.